Ponios ir ponai. Gerimas Mongolijos prezidente, gerimas Herpket Rojau, mums yra didžiulė garbė ir džiaugsmas pasveikinti Jūs šiandien Europos parlamente. Gerimas prezidente, Mongolija, Jūsų šalis yra sena ir pasižyminti labai turtinga civilizacija. Bet to šitas, šita šalis pasižymi labai jauna ir labai gyvybinga demokratija. Prieš 25 metus jūsų šalyje pirmą kartą įvyko laisvi ir demokratiški rinkimai. Praeisiais metais jūs sukūrėte nacionalinės vienybės vyriausybę ir įveikėte sudėtingą situaciją jūsų šalyje. Dabar jūs prisidėjote prie to, kad valstybė klesti ekonomiškai. Jūsų šalies geografinė padėtis tarp dviejų didžiulių valstybių, tarp Rusijos federacijos ir e, Kinijos liaudės Respublikos nėra pati paprasčiausia. Tai mes jau kalbėjome apie tai dvišaliuose pokalbiuose. Tačiau tuo įspūdingesni yra Mongolijos pasiekimai. kad ir pasitelkiant jūsų e, trečiojo kaimyno politiką. Taigi, jūs užimate ypatingą padėtį šiame regione, todėl mums yra didžiulis džiaugsmas, kad jūsų valstybė 2016 metais priims Azijos viršūnių susitikimo e, konferenciją. Tai būtent ASEAN viršūnių susitikimą. Tai yra e, tarsi tiltas tarp Europos ir Azijos. Ir mes e, bendradarbiaudami galime spręsti pasaulinės ir regiono problemas. Aš a, Aš esu tikras, kad jūsų valstybėje vykstanti konferencija padės mums pasiekti pažangą. Gerbiami kolegos, partnerystės ir asociacijos sustarimas tarp Mongolijos ir, ir Europos Sąjungos bus ratifikuotas visų parlamentų. Taigi, gerbiamas prezidente, sveiki atvykę į mūsų parlamentą ir jums dabar suteikiamas žodis. Mr. President, distinguished members of the European Parliament. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ekscelencijos ponai, ponai ir ponios. Norėčiau pradėti labai paprastais žodžiais. Dėkoju Jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mane. Dėkoju Europos parlamento nariams, už tai, kad suteikėte man šią galimybę pasidalinti savo mintimis su Jumis, iškiliais 28 suverenių šio didžio žemyno Europos valstybių atstovais. Aš esu jauniausias iš aštuonių sūnų šeimos. Iš kartos į kartą mano šeima gyveno kaip klajokliai gyvulių augintojai. Mano šalies vakarinėse aukštikelnėse Altajaus kalnų papėdėje. Mano mama ir tėvas niekada net nesvajojo kad vieną dieną jų jauniausias sunus kalbės iš šio podiumo prieš labiausiai demokratiją besirūpinčiais žmonėmis, tai yra prieš Europos parlamentą. Bet kalba ne apie mane. Aš čia atvykau tam, kad kalbėčiau apie savo tautą ir savo šalį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš didžiuojuosi savo gimtinę Mongoliją. Aš didžiuojuosi mūsų istorija, kultūra, tradicijomis, gamtos grožių, gamta, kuri mus supa, bet labiausiai aš didžiuojuosi mūsų dvasia ir vertybėmis. Mano uh, šalies šiolikinės istorijos faktai ir kelias demokratija yra žinomi daugeliu iš jūsų. 30-ojo dešimtmečio pradžioje Mongolijoje įsigalėjo komunistinė santvarka, kuri truko 70 mečius. Stalinizmo represijų metu vienas iš kiekvienų, šeš, kiekvienų šešių saugusių vyrų buvo nužudyti. Daugiau kaip 700 budistinių šventyklų buvo paverstos pelenais. Užsienio ir vidaus agentai vykdantis komunizmo eksperimentą taikėsi palaužti mūsų tautos dvasę. Bet jiems nebuvo lemta laimėti, jiems nebuvo lemta viešpatauti amžinai. Galiausiai viršų paėmė mūsų noras gyventi laisvai Many... Po daugelio metų galiausiai atėjo lemtinga diena. Šalta 89 metų gruodžio 10 rytą mes organizavome pirmą nesankcionuotą viešą susivrimą gatvėse mūsų sostinėje Ulambatore. Man teko laimė būti pasirinktam mano draugų kovotojų už demokratiją, tarpininkauti šiam istoriniam įvykiui. Mes tylėjome labai ilgai. Atėjo laikas imtis darbo. Atėjo laikas imtis reformų. Tokie buvo mano įžanginiai žodžiai. Ta rytą mes pareikalavome savo teisių. Laisvė, susirinkimų laisvės, kalbos laisvės, religijos laisvės, spaudos laisvės. Mes pareikalavome sukurti daugia partinę sistemą, surenkti demokratinius rinkimus ir pradėti rinkos reformas. Tai buvo mano šalies ilgo kelio į laisvę, teisingumą ir atvirumą pradžia. Tai buvo sunkus kelias. Tais laikais mūsų kaiminė Sovietų sąjungo, jos gniaužtai ir kontrolė vis dar buvo griežta, galinga ir visapimanti. Kitos mūsų kaimynės sostinėje, Tienmenio e, aikštė, buvo vykdytos žuvinės, žudinės. Tas sukretimas buvo vis dar gyvas ir stiprus. Mongolijoje senoji santvarga užsis, susi, užsispyrusi, senoji mąstysena uh, stipriai priešinosi pokyčiams. Mes organizavome daug susirinkimų, demonstracijų, bado streikų. Mes tengiamės pašalinti bet kokią priežastį smurtui kilti. Mes visada raginome ieškoti kompromisų ir taikių sprendimų. Iš tiesų, Mongolijos demokratinė revoliucija buvo visiškai taiki. Nebuvo išautas nei vienas šūvis, neišduštas nei vienas langas, nepralietas nei vienas kraujo lašas.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 from a dictatorship to a democracy from being one of the most isolated closed communist regimes in the world to one of the most open. Today we Šiandien mes turime dinamišką rinkos ekonomiką, sukūrėme gyvybingą, pluralistinę, kūrybingą visuomenę, Mūsų BVP vienam gyventojui išaugo daugiau nei 20 kartų, mūsų privatus sektorius gamina daugiau nei 80 procentų mūsų bendrojo vidaus produkto. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, dabar noriu pakalbėti apie kai kurias svarbiausias mūsų jaunos demokratijos vertybės. Vertybės, kurios tikisi stiprės ateinačiais metais, bendradarbiaujant su mūsų partneriais Europoje ir kitur. Individo laisvė yra svarbiausias dalykas mūsų demokratijoje. Mongolai vertina laisvę, nes mes ją nusipelnėme sunkiu darbu. Vyriausybė laisvoje šalyje nėra kokios nors konkrečios žmonių grupės nusavybė. Siekiant įtvirtinti sveiką visuomenę, mes turime ją puoselėti ir kelti ją iššūkius kiekvieną dieną. Laisvės grožis yra tai, kad tai yra mokymosi procesas Tai yra e, žmogiškosios visuomenės gydomoji sistema. Mes galime daryti klaidas, bet klaidos niekada mums nekainuos mūsų gyvybės, kai buvo diktatūros laikais. Dėl to mes mylime laisvę. Mongolija yra iš tų tarptų šalių pasaulyje, kuriuose yra daugiausia žiniasklaidos priemonių vienam gyventojui. Mes turime 3 milijonus piliečių, tačiau atrodo, kad mes turime 3 milijonus žurnalistų. Tai puiku. Žmonės turi teisę kvestionuoti valdžią. Skaidrumas ir tarpusavio sąveika daro mus stipresniais. Dėl to Mongolija didžiuojasi kad gali pirmininkauti laisvės interne koalicijai. Mes pasinaudosime šią galimybę, galimybę skatinti prieigą prie interneto visiems. Mes remsime jungtinių tautų pastangas sukurti išsame konvenciją dėl interneto naudojimuose laisvės. Mūsų visuomenė tampa vis atviresnė ir mes vis aiškiau girdime balsus, kad reikia užte, užtikrinti saugumą, bet mes neturime pasitraukti nuo bendrųjų vertybių reaguodami į saugumo užtikrinimą. Mes matome, kad e, smurtų grindžiamas ekstremizmas e, auga ir kelia grėsmės, bet mūsų įsipareigomai laisvė, tolerancijai ir taikai turi išlikti nepalenkiami. Todėl aš džiaugiuosi ir vertinu Europos parlamento iniciatyvą patvirtinti fundamentalių skaitmeninių teisių hartiją 21 straipsnė. Dirbkime ir toliau kartu ir stenkimės įvykdyti šią didelę, svarbę skaitmeninę revoliuciją. Thank you. If you... Keletą žodžių apie rinkimus, vyriausybę ir atskaitomumą. Naujos technologijos yra gyvybiškai svarbios mūsų demokratijai. Pastarųjų trijų rinkimų metu mes naudojomės elektroninės balsavimo mašinas ir biometrinę rinkėjimų registracijos sistemą. Tokios priemonės e, užtikrina sukčiavimo prevenciją ir rinkėjų dalyvavimas yra visiškai kitoks. Žinoma, pasitikėjimo vyriausybės stiprinimas teisės ir po rinkimų. Mongolai suinteresuoti tuo, kaip vyriausybė išleidžia jų sunkiai uždirbtus mokesčių mokėtojų pinigus. Siekiant užtikrinti skaidrumą, mes sukūrėme labai veiksmingą stebėsenos sistemą, tai yra Glass Account Law, stiklinės apskaitos įstatymas, kuris e, internete atskleidžia e, visą informaciją apie viešasias išlaidas. E, vienas iš iššūkių yra vyriausybės plėtimasis, narių augimas – ir reaguojant į iššūkius vyriausybės funkcijos lyg auga, linkusios aukti, jos tampa didesnės, labiau biurokratiškos ir nutolusios. O technologijos užtikrina priešingą e, tendenciją. Technologijos užtikrina mažesnę, funkcionalesnę ir tinkamiau naudojamą valdyseną. Aš pas, pasinduosiu šią galimybę ir paremsiu vyriausybės, pažangios vyriausybės iniciatyvą, kuri pagrista technologijomis ir leidžia vyriausybei nuolatos prisitaikyti prie naujų iššūkių. Trumpai apie korupciją. Korupcija yra infekcinė liga, kuri auga ir plečiasi. Jinai pakirta e, pačius pasitikėjimo pagrindus e, teisingos, sąžiningos, saugios vyriausybės. Jis atima iš žmonių galimybę, galimybės praryja jų sunkaus darbo vaisius. Norint sunaikinti šį blogį, mes turime skleisti korupciją, užtikrinant, kad jinai būtų matoma ir kad tie, kurie už ją atsakingi, negalėtų išvengti teisingumo. Aš didžiuodamasi sakau, kad per ketverius metus Mongolija pakilo nuo 120 iki 80 pagal Transparency International korupcijos indeksą. Mes vis tiek dar turime daug dirbti, bet mes pasiekėme nemaža, nemažos pažangos, švarinant mūsų mylimą šalį nuo korupcijos. Dar noriu pabrėžti keletą dalykų dėl mirties bausmės ir žmogaus teisių Mes taip pat pasiekėme pažangos žmogaus teisų srityje. Teisingumo pagrindas yra žmogaus orumo gerbimas. Svarbiausia čia žmogaus gyvybės šventumas ir jokiomis aplinkybėmis mirties bausmė negali būti priimtina. Thank you. Dėkoju. Iki 2009 metų birželio 18 Mongolija Amnesty International buvo vertinama kaip viena iš blogiausių šalių, kalbant apie mirties bausmę. Ta diena, kai aš prisiekiau tapti Mongolijos prezidentu, Aš ant tavo stalo pamačiau dviejų dekretų projektus. Aš turėjau pasirinkti ar dviem e, vyrams turėtų būti įvykdyta mirties bausmė ar ne. Aš pasirinkau gyvenimą ir aš toliau lokausi šio sprendimo. Aš pradėjau šią žinę skleisti visų. Dėkoju. Pradėjau šią žinę skleisti visuomeniai ir sprendimų priimantis, sprendimus priimantiems asmenims. Nebuvo lengva pirmininkauti, imtis lyderystės šiuo klausimu. 2012 mano šalis ratifikavo jungtinių tautų tarptautinį konventą, kurio tikslas yra panaikinti mirties bausmę. Dear... Mongolija nebėra vykdomi mirties nuosprendžiai nuo 2009 metų birželio mėnesių. Leiskite pas, aiškiai pasakyti, mirties bausmė yra neveiksminga ir barbariška. Iš šio podimo aš norėčiau padėkoti ES ir visiems draugams Europoje, kurie mus remia šiame svarbiame kelyje. Ekscelencijos, teismų reforma mums yra ypatingai svarbus dalykas. Mūsų teisėkuros ir teismų sistemos e, reformas yra labai svarbus dalykas, e, kuriant laisvą ir sąžininką visuomenę. Tai buvo vienas iš mano prioritetų ir mes ėmėmės didžiulių žingsnių modernizuoti teisingumo sistemos aspektus, nuo policijos iki e, prokurorų, nuo teismų iki teisėjų. Žmonių pasitikėjimas sąžiningais teismais buvo atkurtas. Laisva visuomenė taip pat turi būti įtraukianti visuomenė. Moterys yra šeimos stuburas, tautos lopšys, jos atneša gyvybę į pasaulį. Dažnai būtent moteris rūpinasi senais, sergančiais ir tai, tais, kuriems reikia globos. Jos yra mūsų motinos, seseris, dukros. Kad visuomenė galėtų įeiti į priekį, mums reikia daugiau moterų, viešosiuose paslaugose visais lygmenims, nuo vietos iki globalių. Aš didžiuodamasis pranešu, kad praeisiais rinkimais mes tris kartus padidiname moterų skaičių mūsų parlamente. Turėdami daugiau moterų valdžioje, mes turėsime daugiau harmonijos, daugiau įsipareigojimo, mažiau kančios ir mažiau konfliktų. Dėkoju. Taip pat noriu šiek tiek pakalbėti apie švietimą. Švietimas yra mūsų ateities pagrindas. Aš kilę, aš nuo e, gyvulio augintojo šeimos nuėjau iki Harvardo. Aš noriu, kad ir kiti žmonės turėtų tokias pačias galimybės. Mes Daug dirbome, stengdamiesi didinti mūsų pajėgumus mokyklose, univers, univers, universitetuose ir kitose akademinėse institucijose. Mes labai dėkingi dėking už tai, kad galėjome pasiremti Europos tarybos e, švietimo programomis, stiprindami savo institucijas. Ekscelencijos, aš suprantu, kad visos demokratijos nėra vienodos ir neturi atrodyti vienodai. Mes turime gerbti skirtumus Demokratija yra valdymo atstovaujanti forma ir kiekvienoje valstybėje jinai turi atspindėti tos valstybės kultūrą ir tradiciją. Tačiau kiekvienoje visuomenėje galima išvelgti bendras tendencijas. Demokratija riboja valstybės galės. Demokratija turi būti atsakinga už savo žmonių sunkumus. Demokratija gina žmogaus teisės nešališkai ir nuosekliai taikant įstatymo viršenybę. Demokratija remia sveikas pilietinės institucijas, nepriklausomą žiniasklaidą ir teisėjus. Demokratija kovoja su korupcija, investuoja žmogaus kapitalą ir pripažįsta lyčių lygybę. Demokratija leidžia žmonėms pasirinkti savo lyderius laisvuose ir sąžininkuose rinkimuose. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Tai tie klausimai, kuriuose Mongolija ir Europa dalinasi bendramis vertybėmis ir čia mes vertiname mūsų bendradavimą. E, Mongolija ir Europa yra seni draugai, kaip matosi Mongolijos Hano Ulzito laiške Filipui Lobel. Jame sakoma, tas laiškas buvo išsiųstas prieš 710 metų. Tame laiške sakoma, kaip mes galime nustumsti į, į užmaršti draugystę, kurią mūsų protėviai, seneliai, tėvai ir broliai taip brangino, kurie būdami taip toli vieno nuo kitų ir visgi jautėsi tokie artimi, jie dalinosi išminties žodžiais ir taikos dovanomis. Toje pačioje dvasioje aš šiandien kalbu, kalbėdamas apie naują Mongolijos ir Europos santykių skirsnį. Kritus komunizmui Europos ir Mongolijos san, santykiai labai suklestėjo. Jūsų finansinė, techninė ir humanitarinė parama ir bendradarbiavimas labai padėjo mūsų pastangose kurti laisvą ir demokratišką visuomenę. Ir mes už tai esame labai dėkingi. Ekscelencijos, 2014 metais Mongolija ir ES šventė 25-asias mūsų diplomatinių santykių metinės. Aš matau bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir Mongolijos parlamento didžiojo huralo. Tai yra svarbiausias dalykas tęsiant mūsų partnerystę. Mes jau žengėme labai didžiulius žingsnius kartu, įtraukiant ir partnerystės ir bendravimo susidarimą tarp Mongolijos ir ES. Aš noriu padėkoti valstybėms narėms už tai, kad jos ratifikavo šį susitarimą. Iš tiesų, dabar mes turime na jos galimybės pasinaudoti Europos investicijomis. Stipriausios europinės įmonės ateina į Mongoliją investuoti, dažnai užmesgant partnerystės mūsų įmonėmis. Vyriausybė taip pat imasi žingsnių gerinant investicinę aplinką ir galimybės investuoti sparčiai auga. Mes tikimės, kad mes iš, pamatysime mūsų šalių potencialą 2016 metais, kai Mongolija mm, rengs 11 Europos Azijos Europos ir Azijos 11 susitikimą. Aš laukiu uh, kai galėsiu priimti ES ir valstybių narių ir taip vadovus mūsų, mano šalyje šio įsimintino viršūnių susitikimo metu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Mongolijos įsipareigojimas į tarptautinį bendradarbiavimą yra labai stiprus, nes mes pradėjome iniciatyvą, kuri vadinama Azijos formas. Mes tikimės, kad tai pasitarnams kaip mechanizmas leidžiantis skatinti regioninę integraciją visų suvenerių valstybių Azijoje, kad tai skatins vienodą e, e, reprezentavimą ir įvairius interesus. Mano vyriausybė dabar stengiasi užbaigti kurti šią koncepciją ir ragina suinteresuotas šalis pateikti savo idėjas realizuojant šią iniciatyvą. Draugai, Mongolija neketina mokyti kitų demokratijos. Visgi mes turime tam tikros patirties, kuriame norime pasidalinti. Su Kirgistanu mes dalinėmės patirti kuriant veiksmingą parlamentarinę demokratiją ir įgyvendant teisinės reformas. Su Afganistanu mes dalinamės bendru diplomatų rengimu ir valstybės tarnautojų rengimu. Su Mianmarė mes priimame, su Mianmaru kartu mes priimam žiniasklaidos darbuotojų, žurnalistus, plėtės visuomenės narius. Su Šiaurės Koreja mes e, užmesgame ekonomikos ir saugumo dialogus. Mes tikime kad Mongolija gali veiksmingai prisidėti prie regiono saugumo Šiaurės rytų Azijoje ir kitur. Mes suprantame šaltojo karo pasiekmes. Dėl mūsų patirties tiek komunizmo laikotarpiu, tiek demokratijos laikotarpiu mes galime būti tinkamų partnerių skatinant taiką ir saugumą šiame regione. Dalis mūsų pastangų yra kurti regioninį supratimą. Ir 2013 metais aš paskelbiau Ulanbatoro dialogą dėl Šiaurės ir Azijos saugumo. Tai yra iniciatyva, kuri panašiai Helsingio dialogą. Mes surinkėme nemažai posėdžių ir konferencijų susijusi su saugumo klausimais, energetika, moterų klausimų ir brandoliniais klausimais. Mano šalis siekia e, nebrandolinės valstybės statuso jau 23 metus. In... 2012 metais penki nuolatiniai jungtinių tautų saugumo tarybos nariai pasirašė jungtinę deklaraciją, kuri patvirtina mūsų statusą kaip valstybės, kuri neturi brandolinio ginklo. Mongolai sako, kad geriausius, geriausius žmonės pažinsi bedoje, geriausius žirgus pažinsi jojime. Atsiprašau, aš šiek tiek nuskubėjau prieki. Noriu pakalbėti apie nepradėlės valstybės statusą. Dėkoju. Brandolinė energija galbūt ir išlieka kai kam svarbiausia energijos galimybė, bet kuri valstybė neturėtų uh, kelti grėsmės taikai ir saugumui savo nepriklausomų kaimynų. Mes labai rimtai žiūrime į savo bendrą atsakomybę skatinti taiką. E, Mongolijos kariškiai išdidžiai nešioja mėlynus šalmus ir kartu su jungtinės tautos taikos palaikytojais tarnauja e, įvairiuose karštuose taškuose. Mongolija tapo viena iš dvidešimties didžiausių taikos palaikytojų uh, pasaulyje. Iki šiol daugiau 12 e, tūkstančių Mongolijos taikos palaikytojų tarnauja, e, aktyviai tarnauja karštuosiuose e, pasaulio taškuose. Tai yra reikšmingas skaičius, kad jeigu palygytume tai su mūsų šalies nedideliu gyventojų skaičiumi, mes, mongolai, didžiuojamės, kad galime pasitarnauti ir taikai ir prisidėti prie taikos. Gerbiamis, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, dar kartą norėčiau padėkoti Europos vadovų tarybai, Europos Sąjungai, Europos komisijai ir jums, Europos parlamentui, taip pat Europos valstybėms už tai, kad jūs nuolatos remiate mano šalį, Mongoliją. Kaip jau minėjau, mongolai sako, geriausius žmonės, geriausius vyrus pažinsi bedoje, geriausius žirgus pažinsi jojime. Jūs buvote su mumis, kai mes labiausiai reikėjome jūsų paramos. Jūs buvote su mumis, kai mums reikėjo jūsų e, skatinančio ir drąsinančio balso. Jūs visada buvote su Mongolija, padėjote mums siekti sėkmės, padėjote mums sutikti mūsų iššūkius. Europos Sąjunga yra pasaulio svarbiausias e, išradimas, skatinantis pasaulio klėstėjimą, taiką ir harmoniją. Mongolija bus strateginis parama Europos Sąjungai ir rytuose ir rytams siekiant pažangos dalintis mūsų bendromis vertybėmis interesais, kuriant taiką, demokratiją ir, ir demokratiją Azijoje. Draugai, teskime darbą ir toliau. Dėkoju. meine sehr geehrten Damen und Herren. Gerbiamas ponios ir ponai, visų vardu norėčiau padėkoti prezidentui už jo kalbą, netgi jeigu jis ir pervedė, išleido vieną puslapį. Tiesiog norėčiau Jums padėkoti už šią puikią kalbą, už raginimą toliau bendradarbiauti. Dėkuoju už tą puikų momentą, kurį patyrėme kartu su jumis.